as provisional because of. Good morning, everybody. So we are here to. Labas rytas visiems. Niekam neprieštaraujant laikysime darbo atvarkę patvirtintą. Pirmininko, pra, pirmininkės pranešimų nėra. Tvirtiname spalio 21 dienos posėdžio protokolus. Jeigu niekas neprieštarauja, tai tada laikysime, kad tai patvirtinta. Na, dabar pereikime prie balsavimo. Tai yra taksonomijos tekstas. Pirmiausia, siūlau bandomąjį balsavimą padaryti. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Atrodo, kad veikia viskas. Ar galite patikrinti? Gerai. Dabar realiai balsuojame dėl trilogo. Pradedame balsavimą dėl trilogo. Balsavimas baigiamas. 85 už, 16 prieš, patvirtinta. 5 susilaikė kolegos. Taip, tekstas patvirtintas. Dėkoju.